torniamo. Bene, diamo inizio. Na kągi, pradėkime. Siūlau pradėti mūsų komiteto posėdį, prašau visų susėsti. Diciamo una mano alzata, dai, proviamo, se, se, se no, se no facciamo con la carta. Bene, innanzitutto bentornati. Na kągi, sveiki sugrįžę. Tikiuosi, kad jūs visi puikiai pailsėjote. Po daugiau nei 50 įvykusių trilogo posėdžių. O dabar siūlyčiau pradėti iš karto darbą, nes darbo tvarkė yra gan įtempta. Ar pritarėte darbo tvarkės projektui? Jeigu niekas tam jam neprieštraujate, tai darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. Toliau trečias punktas posėdžių vykusių birželio 19-20, e, birželio 26 ir liepos 8-9 dienomis protokolų tvirtinimai. Jeigu iki posėdžio pabaigos negausime jokių pastabų, laikysime jo protokolą yra patvirtinti. Toliau aš norėčiau pasveikinti ponę Susan Sol, mūsų naują padėjėją, kuri padės mums plėtoti bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis. Ir Pas mus šešis mėnesius dirbs ponas Filipovskis, Makedonijos parlamento darbuotojas. Toliau pirmininko pranešimai. Pirmiausia, noriu Jums pranešti, jog šiandienos posėdis yra transliuojamas internetu. Ir taip pat norėčiau Jums priminti, jog rugsėjo 24 dieną įvyks konferencija, kurios metu mes kalbėsime apie e, E, pieno gamybos sektorių. Po 2015 metų ši konferencija vyks e, Briuselėje, joje dalyvaus e, komisijos nariai ir visi mūsų komiteto nariai yra kviečiami į šį renginį. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad šiandien įvyko išplėstinis koordinatorių posėdis. Po šio posėdžio vyks dar vienas koordinatorių posėdis, kurio metu mes kalbėsime apie tai, kaip reikėtų dirbti pirmininkaujant Lietuvai kaip mes varstysime tuos klausimus, kurie šiuo metu yra taryboje. Čia be abejo aš kalbu apie finansinės nuostatas, tai yra tos nuostatos, kurios nebuvo įtratos į birželio 24 dienos susitikimą. Ir paskutinis dalykas yra tai, kad šiandien bus veršima į visas oficialias ES kalbas. Toliau siūlau pereiti prie ES 2014 finansinių metų bendrojo biudžeto visų skirsnių. Mūsų pranešėja yra Vasilytė Viorika Dančilė. Jai suteiksiu iš karto žodį. Pone Dančilė, prašau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc pentru... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti sekretariato darbuotojams už jų pagalbą ir dėkuoju visiems kolegoms, kurie uh, padėjo man renkti šį dokumentą. Norėčiau Jums pranešti, kad aš kad aš atsijėmiau pakeitimus dėl dviejų bandomųjų projektų, tai yra 15-19 pakeitimas ir 15-21 pakeitimas. Puiku, gerai, tuomet galime pradėti balsavimą. Balsuosime tik dėl 21 pakeitimo. Taigi gal galėtume balsuoti tiesiog rankos pakelimu. Taip bus patogiau, ypač tiems kolegams, kurie pamiršo savo balsavimo korteles. Gerai. Taigi, 5, 3, 7 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Toliau, 5301. Kas už, kas prieš susilaikė. Man atrodo patvirtinta. 5305 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 5311 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 5304 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 5303 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 5, 3, 5, 2, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53, 51, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 53, 14, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, 18, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 53, 20, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, 22, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, 15, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 53, 00, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 5302, kas už, kas prieš susilaikė. Reikėtų pasitikrinti, reikėtų, pask... reikėtų paskaičiuoti jūsų, jūsų rankas. Prašau dar kartą balsuoti, kas už 5302 pakeitimą. Gerai, kas prieš? man atrodo atmesta. Gan didelė balsų persvara. 53.09. Kas už, kas prieš? Atsiprašau, dar kartą pakartokime. 53.09. Kas už, kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 53.17. Kas už, kas prieš? Susilaikė, patvirtinta.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 pakeitimų 53.16. Mes e, jį praleidome. 53.16 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Paskutiniai du buvo išbraukti, taigi baigiame. Dėkuoju. Adesso andiamo al punto 6 Dabar pereiname prie šeštojo punkto. Europos Sąjungų 2014 finansinių metų bendrasis biudžetas nuomonės referentė kolegė Vasilika Viorika Dancila. Nuomonės E, projektas, mes turime diskutuoti dėl nuomonės projekto, mes balsuosime dėl e, šios nuomonės rugsėjo 17 dieną ir būtent į šį projektą turėtų būti įtraukti mūsų pakeitimai, kalbant ir apie pasirengiamuosius e, veiksmus nuomonės pakeitimus reikia pateikti iki rytojaus rugsėjo 3 dienos 12 valandos. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai. Dancila, prašau, žodis jums. Mulțumesc, domnule președinte. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nuomonės projekte yra dešimt punktų. Aš iš karto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog galima tik tai apgaidėstauti ir aš beje apie tai kalbėjau ir anksčiau, kad finansinės drausmės taikymas reiškia, jog tiesioginiai mokėjimai ūkininkams bus sumažinti beveik 5 procentais. Atsižvelgiant į trijų institucijų pasiektą susitarimą, buvo nuspręsta taikyti šį biudžeto drausmės mechanizmą vienaip ar kitaip. Be to, norėčiau iš karto pasakyti, jog mums dar reikia išsiaiškinti, ką daryti su neišmokėtais asignavimais. Tai yra reikalinga pirmiausia tam, kad mes galėtume e, tinkamai pradėti naują finansinio programavimo laikotarpį, kuris prasidės 2014 metais. kaimo plėtrai dabar numatytas finansavimas yra labai menkas. Aš galiu Jums pasakyti, pavyzdžiui, tai, kad uh, Pagal dabartinį biudžeto projektą lėšos skiriamos kaimo plėtrai pagal Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai bus sumažintos, pažiūrėjau, įsipareigojimo signavimai bus sumažinti daugiau nei 5 procentais. Ir aš lauksiu kolegų nuomonės dėl, šios dokumento, dėl šio dokumento. E. Dėkuoju poniai Dansla. Ar yra prašančių žodžio? Nematau. Komisijos, e, galbūt komisijos atstovai, direktorius Longo norėtų pasakyti. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už suteiktą žodį ir norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai, e, gerbiamai Dansilai, už tai, kad e, parodė dėmesį, skyriai dėmesį būtent šiai svarbiai temai. Mes jau e, dėl jos esame pasakę ir anksčiau. Dėja, finansinė tvarka, disciplina yra neišvengiama. Todėl, kad Reikia paisyti esamų aukščiausių didžiausių ribų. Taigi, dėja, nors mums ir gaila, bet reikia sumažinti tiesioginės išmokas, būtent remiantis šią finansinę discipliną. Dėkuoju Jums, Jūsų komitetui, e, pagalba, už pagalbą kurią suteikėte būtent ir per jūsų pranešėją. Dėkuoju jūsų, už jūsų palaikymą, mūsų pranešimo palaikymą ir taip pat e, ir už kitas iniciatyvas. Dėkuoju. Dėkuoju. Jeigu nėra prašančiųjų žodžio, galime pereiti prie septintojo punkto perinamojo laikotarpio nuostatos dėl tiesioginių išmokų kaimo plėtros ir finansavimo bei žiaupės stebėjimo ir valdymo reglamentų. Pranešėjas Albertas Desas. Mes siekiame, seniai siekiame sustarimo dėl BŽUP Ir 2014 metais sausio pirmąją turėjo įsigalioti e, naujoji tvarka. Deja, mums reikia pereinamojo laikotarpio nuostatų tam, kad galėtume tinkamai prisitaikyti prie naujų sąlygų. Šios e, priemonės, kaip kad ir žino pranešėjas, kuriam tuoj suteiksiu žodį, e, šios taisyklės turi būti patvirtintos iki metų pabaigos. E, turi būti paskaptos iki metų pabaigos ir vėliausiai iki lapkričio plenarnės sesijos jos turi būti patvirtintos. Dabar deramės su taryba dėl paskutinių klausimų, dėl kurių dar nesusitarėme, kurie klausimų, kurie liko lauštiniuose skliaustuose e, birželio 26 dieną pasiektame susitarime. Tai buvo tokie e, punktai, kaip pavyzdžiui, lankstumas tarp dviejų ramščių. Albertai, suteikiu Jums žodį ir vėliau žinoma žodį, vėliau žinoma sekretoriatas pasižymės būtent, ką pabrėž ponas Albertas. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbėjai kolegos. Šis dokumentas yra techninio pobūdžio. Ir mes norėtume pirmiausia, kad Europos parlamentas galėtų suvaidinti jam tenkantį vaidmenį reformuojant bendrą žemės ūkio politiką tam, kad viskas būtų parinkta iki 2014 metų ir tam, kad kitame, per kitą finansinį, finansinio programavimo laikotarpį ūkininkams viskas būtų aišku. Ne visos priemonės e, įsigalios nuo 2014 metų sausio mėnesio, todėl mums reikia pereinamojo laikotarpio priemonių, pereinamųjų priemonių skirtų e, ir tiesioginiams išmokams ir kaimo plėtrai. Šios priemonės turėtų leisti ūkininkams ir toliau sėkmingai ir e, nu, nusekliai dirbti. Investicinės priemonės pagal antrąjį ramstį Tai apie ką mes kalbame, administracinės naštaus mažinimas. 2013 metų perskirstimo sąnaudų perskirstimas, čia taip pat reikia lankstumo. Ir lėšų perkelimams yra taikomi tam tikrie pribojimai 15 ir 10 procentų. Ir šios ribos bus taikomos tik tai toms šalims, kurios gauna mažiau nei 90 procentų visų tiesioginių išmokų ES vidurkį. Antrasis ramstis, mes 16 pakeitime kalbame apie tai, jog reikia atitinkamai padarinti uh, pagerinti programas, toliau žalinimas, čia taip pat kai ką reikėtų patobulinti, tam, kad galima būtų užtikrinti, jog kaimo plėtrai nebūtų trūkdoma. Valstybėms narėms reikia turėti visišką aiškumą ir žinoti, kaip galima bus pereiti prie žalinimo priemonių. Čia reikia leisti ūkininkams ir toliau palaikyti tam, tikras, tam tikrus kraštovaizdžio elementus. Mes žinome iš savo praeitį, iš savo patirties, kad kai kuriuose valstybės narėse programos yra baigiamos vykdyti greičiau nei kitose šalyse ir dėl to kyla tam tikrų problemų. Toliau labai svarbu laiku viską parengti, visas perinamosios e, priemonės turėtų būti parengtos iki metų pabaigos, bet taip pat reikės apsispręsti dėl joms taikomo teisinio, teisinio pagrindo. Šiame pranešime e, yra labai aiškiai pasakyta, kad mes galime nemažai ką patobulinti savo pakeitimais. Aš bendravau su kolegomis, mes aptarėme e, įvairius pakeitimus ir aš uh, stengiuosi atsižvelgti į kolegų išsakytas nuomonės. Bet iš esmės aš galiu Jums pasakyti, kolegos, kad šiame pranešime yra dabar nurodytos sąlygos, kuriomis mūsų žemės ūkio sektorius galės teisy, gerai pristatyti prie naujų taisyklių. Dėkuoju. Dėkuoju, Martinas Oslingas aprašė žodžio, Martinai. Pozicina, um, ähm, wir haben uns ja. Labai trumpai, pirmininkė. Po kruopščių dėrybų mes e, parengėme pagrindą e, bendrosios žemės ūkio politikos reformai. Būtent šiame kontekste yra rengiamas pono Alberto Deso pranešimas. Šiame pranešime dar iškyla nemažai problematiškų elementų ir manau, kad per artimiausią mėnesį ar porą mėnesių visus juos sureguliuosime. Bet e, esmė yra ta, kad žalinimo procesas turi būti atidėtas iki 2015 metų. Šiame pranešime yra tai paminėta. E, manau, kad ši data turėtų būti gana laisvai interpretuojama. O kai kalbame apie bendrą žemės ūkio politiką, visi kalb, sakome, kad e, matytos priemonės turi būti privalomos. Todėl valstybės narės turėtų prisimti tam tikrų įsipareigojimų dėl žalinimo. Kitaip tai, ką darome, net neš jokios naudos. E, kodėlgi reikia dviejų metų pereinamojo laikotarpio priemonėms įgyvendinti? nėra pateikiama tvirtų argumentų. Aš manau, kad paprasčiausiai dviejų metų uždelsimas E, gali išsitęsti net iki ketverių metų, e, kad realiai to žalinimo priemonės būtų pritaikytos. Taigi aš manau, kad reikėtų e, ekologinio dėmesio zonas padidinti nuo 5 procentų iki, nuo 5 procentų iki 10 procentų. Nemanau, kad tai padėtų mūsų tikslui. Manau, kad nei mano frakcija, nei kitos frakcijos tokių pasiūlymų nepriims. E, Dėl to neiškyla grėsmė trialogų rezultatams. Aš manau, kad e, mes e, apie tai jau trumpai kalbėjome koordinatorių posėdėje. Mes žinome, e, kokį spaudimą patirime dėl riboto laiko, bet aš manau, kad vis tik terminus reikėtų nukelti šiek tiek tolesniam laikui. O Andriu, Erik. Dėkuoju, dabar žodis Andriu Erik ir po to Kostidžer. Oui, merci, président. Je voudrais d'abord faire... Euh... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau vieną pastabą pasakyti dėl pasirinktos formos. Apie reformą kalbame gana vėlai e, procese. Ir pranešėjo aiškinamojoje dalyje nėra aiškiai sakyta argumentų, kodėl yra priimamos tos priemonės. 30 ar 40 pakeitimų yra pateikta ir mes turėtume suformuoti aiškesnę poziciją. Aš norėčiau skirti keletą pakeitimų ir juos patikslinti. E, ta dalis, kurioje yra kalba apie kaimo plėtrą. Aš pritariu pranešėjo e, pasiūlymui, kad valstybėms narėms turbūt būti leidžiama e, apsiimti tam tikrą riziką, taikant priemonės susijusias su gyvūnais Taip pat mes išreiškime tam tikrą susirūpinimą dėl santykinių investicijų žemės ūkio ir miškininkystės e, produkcijos eksportą. Mes e, turime suprasti, kad pagal antrą ir trečią ašį e, dabartinės kaimo plėtros politikos turi būti iškelti aiškus tikslai. Turime kalbėti apie kaimo ekonomikos diversifikaciją ir veiklos įvairovę Taip pat mes turėtume nepamiršti jaunų ūkininkų likimo. Kai kuriuose valstybėse narėse šios priemonės jau yra įtrauktos į antrąjį ramstį. Būtų apgailėtina, jeigu jaunų ūkininkų e, paramos procesas būtų nutrauktas ir e, atidėtas iki 2014 metų. Mes turime suprasti, kad tai yra mūsų prioritetas ir mes tam turime skirti ypatingą dėmesį, turiu galvoje jaunųjų ūkininkų kartą. Aš žinau, kad e, reformoje, kurią mes dabar įgyvendiname, šitėma turėtų būti atspindėta ir mes turime e, nenumatyti per daug pereinamųjų etapų. Dėl tiesioginės paramos aš visinkai sutinku su mūsų pranešėju, kad reikia kuo greičiau pritaikyti e, paramos hektarui sistemą. Mes turėtume taip pat numatyti galimybę tam tikrų esamų sąlygų atverimui kad naujosios reformo priemonės galėtų būti pritaikytos kuo greičiau, galbūt fakultatyviniu principu. Mano nuomonė, e, nu, jei sukūrimas priemonės yra labai svarbios šiam sektoriui, ypač gyvulininkystės sektoriui, kuris pastaraisiais mėnesiais labai ženkliai kenčia dėl ekonominės padėties ir dėl sumažėjusių pajamų. E, mes e, greta tų išdėstytų prašymų turėsime uh, E, kalbėti ir apie kitus dalykus. 23 pakeitime yra sakoma, kad nuo 2014 metų e, turės būti e, taikomos tam tikros ypatingos priemonės, bet pagal dabar susidariusią padėtį gali būti, kad jos bus nukeltos iki 2016 metų. Tuo klausimu aš pasisakau prieš ir aš tikiuosi, kad pranešėjas man pritars. Alberto Des pranešime yra labai daug pakeitimų, kuriuose kalbama apie lankstumą pagal pirmąjį ir antrąjį ramščius. E, pirmiausia, apie pirmąjį norėčiau pakalbėti. Ten yra surašytos visos nuomonės, kurias mes esame suformulavę parlamente per triologus ir panašiai. Kitas dalykas, mūsų pranešėjas elgėsi gana e, laisvai, sakyčiau, ir e, jis kalba apie valstybių narių uh, E, pasirinktą e, lankstumo priemonę. E, Trialoge mūsų pranešėjas, kalbėdamas apie šią reformą, mūsų aptartas pozicijas labai aiškiai gynė. Pereinamojo laikotarpio priemonės gali sukelti dviejonių e, tuo susitarimu, kurį mes taip sunkiai pasiekėme, kalbėdami apie reformos turinį. Kostinger, poi... Dėkuoju Andriui, Elizabeth Kostinger. Herr Vorsitzender und äh, vielen Dank an Albert Dess für die. Dėkuoju Albertui Des už visą nuveiktą darbą, būtent ruošiant šį pranešimą. Kalbant apie, norėčiau pasakyti dėl kaimo plėtros. Dėl tiesioginių išmokų mums kilo daug klausimų, kuriuos nebuvo duota atsakymų. Ponas Desas uh, laikėsi būtent principų, dėl kurių mes diskutavome parlamente. Naujos programos turi būti finansuojamos ir šiemet. Tai yra labai svarbu mūsų ūkininkams, labai svarbu būtent ūkininkų užtikrintumui, ypač e, kalbant apie mano šalį, Austriją. Kai nėra perinamo laikotarpio nuostatų, gali kilti tam tikrų problemų ūkininkams ūkininkai turi ruoštis, ruošti savo ūkius bent prieš metus. Tai yra, turi nuspręsti, kokias kultūras, kokius augalus jie augins. Taigi, komisija minėjo, kad visos nuostatos aplinkosaugos programuose kurios buvo finansuotos iki šiol dar yra paliktos būtent e, tame to perinamo laikotarpio procese. Taigi tikrai svarbu, kad būtų finansuojama būtent ir perinamo laikotarpio metais visa, visos šios programos. Daugelį valstybių narių trūksta lėšų ir iki 2013 metų buvo jau daug investicijų ir dėja, šios investicijos turi būti nutrauktos. Ir investicijas ūkininkai turi planuoti. Taigi mums reikia sprendimų. 2014 jie turėtų bent jau galėti pateikti prašymą. Uh, todėl kad kyla rizika, kad gali būti labai ilgas laikotarpis, kurio metu nebus jokio finansavimo ir investicijų. Yra taip pat nemažai mokymo programų ir norėtume, kad būtent jaunųjų ūkininkų ruošimo programos taip pat būtų finansuojamos ir perinamojų laikotarpiu. Yra įvairiausių priemonių, kurios yra taikomos jauniems ūkininkams ir būtent pernamojo laikotarpiu turėtų būti finansuojamos ir šios priemonės. Mes, parlamentas, turime garsiai e, pareikšti būtent savo nuomonę. Perinamojo laikotarpiu, perinamo laikotarpiu būtent turi būti finansuojami, finansuomos ir kitos e, priemonės. Dėkoju des už pateiktą pasiūlymą, paranešimą. Pasakysiu labai trumpai, kodėl žalinimas turi būti pradėtas tik nuo 2016 metų. Mes diskutuojame apie tai jau labai seniai. Ir mes galėjome tam pasiruošti jau anksčiau. Antras dalykas, aš pritariu, kad iš pirmo ir, ir ramščio į antrą ramstį yra perkeliamos tam tikrus priemonės, bet nepritariu perkelimui iš antrojo į pirmąjį. Mums reikia pasilikti atviras galimybės. Urlik, dėkuoju Urlik, dabar Jar. Dėkuoju, dėkuoju pranešėjui, tai yra techninio pobūdžio pranešimas, bet jis turi didelę įtaką ūkininkams. Mes komitete jau sustarime anksčiau, būtent apibrėžėme savo nuomonę, mes norime, kad būtų uh, nebūtų, nekiltų problemų pirmųjų, pirmaisiais metais. Štai dėl ko mes norėjome sumažinti investicijas. Mes tiesiog pratesėme darbinėms metams senąją sistemą. Ir kolegos, kurie uh, bijo būtent šio perinamojo laikotarpio, aš norėčiau juos nuraminti, kad sakydamas, kad po metų mes pradėsime toliau dirbti kaip anksčiau. Ir norėčiau padėkoti DES, kad atsižvelgė į aplinkosaugos programas, investicijų, investicijas e, ir taip pat investicijas atsižvelgiant į plotus. E, Ir norėčiau paprašyti šio komiteto palaikyti šį, mm, šią nuomonę. Mes Europoje kalbame apie konjunktūros programas ir jeigu mes neturėsime perinamojo laikotarpio nuostatų, investicijos bus visiškai užblokuotos. Taigi mums Mes turėtume investuoti ir į kaimo vietovės. Taigi aš norėčiau būtent e, pritarti ponui Des. Dėkuoju Jar, Brita Remers, o po to Luis Kapulas. Brita. Die ganze Diskussion zeigt ja im Grunde genommen, dass auch dieser Bericht. Labai ačiū. Iš esmės visa ši diskusija rodo, kad ši diskusija yra e, gana sudėtinga. Išlieka daug neišspręstų problemų ir neaišku, kas, e, kuo visą tai baigsis. Dabar, kai negalime realiai pasakyti, kas atsitiks, labai svarbu yra rasti galimybių numatyti e, preliminarias laikinasias nuostatas reglamentus. E, galbūt tai ir nėra gerai e, ūkininkams ir kaimo plėtrai, e, bet bus dar negeriau, jeigu mes pradėsime žaisti su BŽP reforma. E, Taigi laikinosios reformos turės e, būti pritaiktos, bet e, ūkininkai e, tą progą turės pildyti tuk šimtus puslapių. Dėl to ūkininkam atsiras dar daugiau neiškumo. Turime sukurti tam tikros erdvės ūkininkams atsikvėpti, pritaikydami tas laikinasias nuotas, o ne atvirkščiai. Mes turime šiek tiek išvalyti tarsi esamą sistemą. Yra galimybių, kad kai kuriuose regionuose E, ta tokia laisvė ūkininkams atsiras, bet mes turim kalbėti apie ilgesnius laiko tarpus. Kitaip, jeigu išliks problemų, reikės ieškoti kitokių sprendimų. Dėl bendro finansavimo čia turime ieškoti šiek tiek lankstumo, kad atsirastų daugiau judėjimo laisvės, nes dabar, kai kalbame apie ciklinės programas, turime kalbėti ir apie e, bendro finansavimo e, su valstybėmis narėmis palengvinimą. Ačiū. Luis Kapula. Dėkuoju, Luis Kapulis, po to Liul. Labai ačiū. Norėčiau pasveikinti poną Des, atlikus tokį darbą ir už tai, kad jis taip atidžiai e, vadovavosi jam suteiktų mandatu pagal bendros žemės ūkio e, reformos diskusijas vykusias čia. Aš sutinku su daugeliu e, pasiūlymų, kuriuos išsakė mano frakcijų šešėlinis pranešėjas, bet yra, mano nuomonė, vienas dalykas, kuris visiškai netitinka mūsų mandatų. Turiu galvoje tas žalinimo priemonės, e, kurios turės įsigalioti. Mūsų pasiektas susitarimas pradėtų veikti 2015 metais. Dabar ponas Des sako, kad reikėtų tą datą nukelti iki 2016 metų. Manau, kad čia susikerta tam tikri interesai. E, tai yra, tiksliau, susikerta mandatas, dėl kurio mes susitarėme ir tarybos, e, taryba pasiektų dėrybų rezultatas. Galbūt mes to klausimu galėtumėm dar padiskutuoti. Pone Liuling. Oui, euh, mais... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui Albertu Desui už šį pranešimą. Taip pat aš pritariu ketvirtajam pakeitimui. E, pirmasis naujasis straipsnis padės išvengti papildomos biurokratijos. Ir ta prasme aš norėčiau pateikti konkretų pasiūlymą, kad, jis, e, kad tas tikslas būtų iš tiesų pasiektas. Kaip žinote, Išorinė konvergencija bus taikoma jau nuo 2014 metų. Taigi, pagaliau, pagaliau reikės pritaikyti mokėjimus 2014 e, metais. 2015 metais vėl jos reikės iš naujo koreguoti, nes uh, E, konvergencija taip pat turės būti taikoma. Ir galbūt mes 2014 metais galėtumėm pakoreguoti, pataisyti mokėjimų sumą, o 2015 metais tada e, nustatytume naują e, mokėjimų vertę ir turėtume pranešti apie tai ūkininkams. Tokiu būdu mes išvengtume bereikalingo mokėjimų vertinimo trejus metus iš eilės. Ir e, ta sudėtinga procedūra, kurią turėsime gyventi 2014 metais per mūsų administracijas, nebeturėtų būti kartojama. Todėl aš norėčiau, kad padiskutuotumėte apie galimo pakeitimo tą temą pateikimą, nes mano nuomonė būtų labai naudinga išvengti tokios e, bereikalingos e, biurokratijos. Dėl pirmojo straipsnio pirmos dalies, penktasis pakeitimas. Aš norėčiau e, paklausti, ar nebūtų geriau e, 20. E, e, 1680 pakeitimo straipsnį rašyti, e, kuriame yra kalbama apie jaunuosius ūkininkus. Taigi aš tokias dvi pastabas tik norėjau išsakyti. Credo Dėkuoju poniai Liulink, manau, kad e, ši diskusijos pradžia yra, buvo tikrai labai įdomi. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Poniai Natalysos van de Weyer ir vėliau vėl suteiksiu žodį ponui Albertui Desui. Prašau, komisija. Oui, merci, monsieur le président. Je souhaite tout d'abord également... Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti e, pranešėjų, nes šiame pranešime yra iškelta nemažai įdomių minčių, kurias galima būtų svarstyti. Labai svarbu yra, yra pasakyti tai, kad šiame pranešime yra numatytos e, perinamosios priemonės, kurios bus tankomos po 2014 metų, tačiau jos turi būti patvirtintos iki šių metų pabaigos. Ir e, todėl darbą reikia baigti iki metų pabaigos. Štai ką komisija nori labai aiškiai pasakyti. Taip, kad tai galima būtų padaryti, e, reikia sumažinti reglamento taikymo sritį tiek, e, kiek tai yra, yra įmanoma, tam, kad būtų aiškiai pasakyti, apie kokias priemonės mes kalbame ir kad būtų gerai atsižvelgti į vykdomą reformą. Šis pranešimas turėtų. Uh, mums e, net iš šių pranešimų nereikėtų, e, nereikėtų traukti tų dalykų, dalykų, kurie nėra susijęs su perinamosiomis priemonėmis. Čia aš kalbu apie 26, 27, 28 pakeitimus ir tenai jau kalbama apie tuos dalykus, dėl kurių bus svars, kalbama, dėl kurių, kurie bus svarstumi, kai bus, mes kalbėsime apie kaimo plėtros reglamentą. Yra kitų irgi dalykų, kuriuos galima būtų patobulinti ir aš manau, kad, kad reikia visiems nepamiršti, jog mums uh, reikia pagalvoti apie tai, koks bus sustrimas dėl reformos. Ir čia aš kalbu apie pakeitimus nuo 9 iki 22. Pranešime taip pat yra keli pakeitimai, kurie e, mūsų galva yra svarbus ir kuriems mes pritarėme. Čia aš kalbu apie 16 pakeitimą ir apie pakeitimus, kurie yra skirti tam, kad 2014 metais būtų taikoma dabartinė praktika, kuri yra e, taikoma pagal antrąjį e, ramstį, čia aš kalbu apie perkelimus iš antrojo ir e, pirmąją ramstį. 24 pakeitimas, čia kalbama apie sertifikavimo institucijų vaidmenį ir 25 pakeitimas, kuriame kalbama apie kai kurių buvus, būsimojo horizontalaus reglamento nuostatų taikymą. Kaimo plėtros reglamentas. Čia aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad nereikia pamiršti apie struktūrinės paramos priemonės. Ir išlaidos, ištekliai turim, turimi nauja, naujoms priemonėms turėtų padėti mums apsispręsti dėl to, kokių priemonių mums konkrečiai reikės. Taigi reikia aiškiai suvokti, ko mums reikia. Ir nesvarbu, ar kalbėtume apie išmokas e, už plotą ar, e, ar gyvulius. Ir panašu, kad uh, 5-6 straipsniuose, lingvistiniuose versijose yra tam tikrų skirtumų. Pavyzdžiui, angliško versijoje kalbama tik tai apie investicijas. Ir yra tam tikros priemonės, kurios negalima bus taikyti pagal naują programavimą. Tačiau galima bus taikyti pagal trečią ir ketvirtąjį ašius. Komisija va, parengė e, kelis e, informacinius dokumentus, kurie yra skirti konkrečiai perinamoms priemonėms ir jos gali būti įdomios e, jums. Nereikėtų pamiršti ir tai, kad dar vykdom, dar diskutuojame dėl kai kurių būsimojo reglamento nuostatų Pavyzdžiui, apie e, perskirstimą, čia aš kalbu apie 834 pakeitimus, čia taip pat yra pateikti pasiūlymai ir mes nenorime sukurti problemų nacionalinėms administracijoms ir pranešėjas 23 e, pakeitime siūlo pradėti žalinimo priemonės taikyti tik nuo 2016 metų. Mes manome, kad tai gali sukelti problemų ir visos valstybės narės turėtų laiku pasiruošti tai, e, šioms priemonėms. Ir mes suprantame, jog labai svarbu yra nedidinti administracinės naštos tiek ūkininkams, tiek valstybėms narėms, tiek kitiems operatoriams. Ir komisija puikiai supranta šio darbo svarbą pirmajame pakeitime yra paminėtas komunikatas e, ir beje šiame komunikate yra nurodytos, nurodytos tam tikros priemonės, kurios padeda mums mažinti administracinę naštą ir mes nemanome, jog e, specifinių ataskaitų rengimas e, gali pakengti Be abejo, ta, e, taryba ir Europos parlamentas turėtų gauti visą informaciją apie tai, kaip yra taikomas perinamosios priemonės, tačiau mes nemanome, kad, at, e, kad ataskaitų teikimą reikia aptarinėti šiame dokumente. Dėkuoju, žodis Albertui Des. E, dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė, dėkuoju taip pat ir komisijai. Pasakysiu trumpai. Martinas Holsingas kalbėjo apie žalinimą. Na, tai nėra nauja tema. Mes jau apie tai kalbėjome ir daugelis apie tai yra pasisakę. Tai bus ir svarbi nacionalinių administracijų e, užduotis, nacionalinių institucijų e, užduotis. 30 procentų turės bus skirta antrajam ramšiui. Norėčiau, kad išvengtume būtent to, ką ir minėjo teisininkai. Galbūt nereikėtų priimti jau sprendimo, bet e, turėtume palikti veiksmų laisvę. Tai yra valstybės narės 2015 metais turėtų Mm, turėtų turėti laisvę, kad joms prieš jas nebūtų pradėta jokių procesų, procedūrų. Tiesiog, kad 15 metais nebūtų pažeidimo procedūros dėl, dėl to, kad žalinimas tiesiog tuo metu dar nebus privalomas. Taip, kalbant apie jaunosios ūkininkus, jie reikėtų jiems padėti įkurti savo veiklą. Uh, pradėti veiklą, aš ypač domėjausi situaciją mano regione. Jaunieji ūkininkai ten yra remiami pasitelkiant investicijų pagalbą. Žinoma, aš esu, aš galiu pasitelkti ir kitas priemonės. Buvo minimas ir programų finansavimas ir šios programos turi būti vykdomos nuolatos. Ponas Rodersas kalbėjo apie pirmąjį ir antrąjį ramščius. Šį sprendimą turi priimti, priėmė taryba ir mes negalime šio sprendimo pakeisti. Šis sprendimas yra logiškas kai kurioms valstybėms, pavyzdžiui, Bulgarijoje ir kitose valstybėse yra uh, daug finansavimų antrajame ramstyje ir pirmame ramstyje jų yra mažai. Taigi būtent šioms valstybėms reikia šio pritaikymo, šio pakeitimo. Būtent tik taip mes galėtume užtikrinti daugiau finansavimo e, žemės ūkio politikos rytyje. Na, pavyzdžiui, Slovenijoje 50 procentų yra pirmajame ramstyje ir 52-ame. Kolega Raimant minėjo tam tikrus dalykus, dėl kurių pritariu. Ir Kapulios Santos minėjo tam tikrus dalykus ir aš galiu pritarti tik tiems dalykams, kurie yra uh, galimi iš teisinės perspektyvos, kuriuos galime tikrai gyvendinti. Taip pat norėčiau padėkoti ir poniai Liulink. Mes tenksimės apriboti administracinę naštą, stengsimės užtikrinti, kad sumos būtų vienodos. Mes diskutuosime taip pat ir su komisijos atstovais, ieškosime bendrų sprendimų artimiausių metų tam, kad Europos ūkininkų situacija pagerėtų ir kad kuo greičiau būtų užtikrintos įgyvendintos perinamo lauko tarpo nuostatos. Dėkoju. Dėkoju Albertui, dėkoju visiems kolegoms. Mes, žinoma, grįšime prie šios svarbios ataskaitos ir vėliau. Pone Polfon prašo žodžio. Prašau. Bolson. Next. Ah. Ok, ok. No, no. E, chiedeva la parola per il prossimo punto. Prašė žodžių jau dėl kito punkto, taigi perikime prie aštuntojo darbo tvarkės punkto. Pieno gamybos išlaikymas kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausiose regionuose nustojus galioti pieno gamybos kvotų režimui. Pranešėjas Herbertas Dorfmanas. Uh, jo ataskaitoje yra minima, kad kalnuotose vietovėse ir mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir atokiausių regionuose yra sunku gaminti e, pieno produktus ir tai bus dar sunkiau po 2015 metų. Šiuose kaimo vietovėse mažėja gyventojų ir dėl to gali kilti tam tikrų problemų. Mes turime užtikrinti galimybę gaminti pieno produktus ir šiuose regionuose. Tai yra svarbus e, pranešimas. E, suteiksiu žodį ponui ponui Dorfmanui, bet dabar dar norėčiau e, pasisveikinti su Bolzano provincijos e, delegacija, e, kurią norėčiau būtent pasveikinti viso Žemės ūkio komiteto vardu. Ponas žodžiui Dorfmanui. Vorgelegt, äh, es geht ja hier. Taip, äh, aš pateikiau tokį projektą, kaip jūs sakėte. Šis rytis yra labai svarbi Ne tik dėl mastų. Na, iš tiesų, tik 10 procentų Europos pieno yra pagaminamas tokia regionuose, bet dėl to, kad mes kalbame apie atokiausius, region, atokiausius regionus ir nepalankiausiuose sąlygose esančius ūkius. E, čia mes turime kalbėti ir apie kokybės elementą. E, tose regionuose, tose zonose neretai e, pieno gamyba yra vienintelis e, būdas um, uždirbti iš ūkininkavimo. Ir būtent e, pienininkystė leidžia išlaikyti um, ir e, landšaftą tose regionuose. Aš žinau, kad daug kas kalba apie tai, kad pienininkystė turi būti remiama uh, E, kalnuotose regionuose ir po to, kai pasibaigs pieno kvotos ir pieno rinka bus liberalizuota. Tai yra pirmojo ramščio priemonės. Ir čia pirmajame reformos ramstyje e, formuojasi pasiūlymai, kuriuos reikės gana greitai įgyvendinti. Norime, kad e, tose valstybėse narėse, kuriuose dar taikomas istorinis modelis, būtų greičiau įgyvendinti konvergencijos kriterijai, nes dabar e, tie regionai e, aiškiai yra mažiau palankiose sąlygose negu kiti ES regionų kitos valstybės narės. Labai svarbu suprasti, kad kol pirmasis ramsis nėra deramai subalansuotas, reikės teikti tokias papildomas išmokas tiems regionams. Turiu galvoje galvijus, gyvulininkystę. Greta pirmojo ramščio dar turės būti numatyta papildomų priemonių ir antrajame ramstyje. Be ŽUP yra formuojama septyneriems metams ir pagal kaimo plėtros planą bus numatytos aiškios programos, konkrečios programos būtent tokiems atokesniems regionams. Yra valstybių narių, kurios jau rengia planus tokio pobūdžio regionams, kad e, pienininkystė galėtų būti e, kultivuojama kalnuotose regionuose. Kas yra labai svarbu pieninius galvius auginantiems kalnų gyventojams? Jiems svarbu, kad dabartinės priemonės išliktų ir kad jos būtų papildomas antrojo ramščio priemonėmis, kad būtų įgyventos įvairios numatomos priemokos. Dar reikia nepamiršti, kad perdirbimo įrenginių, perdirbimo tarsi gamiklėlių reikia tokiuose kalnų regionuose, nes neretai yra taip toli, kad transportuoti pieną yra neįmanoma ir valstybės narės turi numatyti atitinkamas galimybės padėti ūkininkams ir šiuo požiūriu tuose regionuose. Tai iš jūsų, kurie e, domitės e, ekologiškų ūkininkavimų kalnų regionuose, Turbūt žinote, kad e, toks ūkininkavimas užima vis daugiau vietos rinkoje, todėl e, propaguojantiems tokį ūkininkavimą taip pat aktualu paremti šiuos regionus. E, bendradarbiavimas yra būtinas tarp kalnuotų regionų, tarp patokiausių regionų. Neretai tokiuose regionuose ūkiai yra labai maži ir todėl gamybos kaštai yra labai dideli. Todėl tam tikras bendradarbiavimas, bendradarbiavimo sinergija galėtų būti pritaikyta. Pavyzdžiui, galėtų būti, e, galėtų būti pagalvota apie tai, kaip racionaliau panaudoti įvairius įrenginius arba pastatus. Tai yra labai svarbus pastebėjimas, mano nuomonė. Lygiai tarp pat svarbu yra įvertinti pieno surinkimo kaštus. Tuose skirtingose regionuose, kaip jau minėjau, ūkiai yra labai maži ir gamybas e, mastas vienam ūkiui skaičiuojant yra labai nedidelis, tuo tarpu transporto kaštai yra nepaprastai dideli. Pieno surinkimas, pavyzdžiui, yra žymiai brangesnis negu kituose regionuose. Todėl turėtume labai rimtai pagalvoti apie tai, ar nereikėtų sukurti priemonių užtikrinančių, kad pieno surinkimas e, kalnuotose regionuose būtų vykdomas konkurencingomis kainomis, kad nebūtų tos kainos didesnės negu kitose e, regionuose. Nebūtinai čia kalbam apie tų regionų privilegizavimą. privilegizavimą. Mes tiesiog kalbam apie tai, kad jie neturi būti skurdesni negu kiti regionai, kuriuose gamybos sąlygos yra palankesnės. Kalbėdami apie antrąjį ramstį, perdirbimą ir pateikimą pieno rinkai. Me suprasti, kad būtina galvoti apie pardavimą vietoje, nes tai e, suteikia e, papildomą turistinę vertę. Neretai kalnų regionuose salose būna daug turistų, būna išvystytas turizmas. Ir jeigu galėtume pieną perdirbti vietoje, tai e, galėtume padėti ūkiams nemažai užsidirbti. Reikėtų pagalvoti ir apie konkrečios programos sukūrimą pieno perdirbimui e, kalnų regionuose. Kaip jau sakiau, e, mūsų bendroji rinkos organizacija žemė, e, daržovėms ir vaisiams yra sukurta ir aš manau, kad ji galėtų pastarnauti kaip pavyzdys atitinkamų regionų pieno gamintojų organizacijoms. Jie galėtų uh, E, dirbti pagal tam tikras komisijos remias programas. Mes ūkininkus galime paremti taip e, priimdami tokius sprendimus ir atitinkamai mes galėtume e, sukurti aukštos kokybės produktą, kuris neretai kainuoja daugiau vartotojui. Jau gana ilgą laiką mes kalbame apie kalnų ūkininkavimą, kalnų produkciją, gamybą Aš manau, kad ta tema nusipelno daugiau dėmesio. Atitinkamą programą mes tikrai paremtume, nes ji būtų labai naudinga. Baigdamas, noriu pasakyti, kad e, pagal e, pieno mokykloms programą pienas kalnų regionams ir mažiau palankiuose sąlygoje esantiems regionams e, galėtų būti pasitelktas pagal būtent šią programą vyksta viešieji konkursai būtent pienui mokykloms. Ir toks galėtume pardavinėti pieną, kuris būtų paženklintas kaip e, e, kilęs iš kalnų. Aš manau, kad tai būtų labai patrauklu. Taigi toks yra mūsų pirmininkė tikslas ir aš e, tikiuosi, kad mes kartu sugebėsime sukurti paketą, kuris leis ūkiams esantiems mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ar daugiausiai regionuose E, po 2015 metų liberalizuotoje rinkoje e, išlikti. Aš manau, kad mes turime jūs atsakingi prieš tokius ūkininkus ir tikiuosi, kad kolegos e, tam pritars ir per artimiausias dienas pateiks pakeitimų. Ačiū. Bene, grazie. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Dorfmanui. Dabar žodis suteikiamas vicepirmininkui Bolson, Bolson, o po to buvė. Prašau. Ačiū pirmininkė. Alde frakcijos šešėlinė pranešėja Rika Pakarenen šiandien čia negalėjo atvykti, nes ji e, turi kūdikėlį ir pasėmė motinysės atostogas. Ir ji paprašė, kad aš pakomentuočiau už ją e, pono Herberto Dorfmano e, E, projektą. Visų pirma, e, sveikiname e, pona mm, Dorfmaną parengus pavyzdinį projektą, kuris atkreipia komisijos ir parlamento dėmesį į pieno gamybą mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, tokiuose regionuose ir kalnuotose vietovėse. Pranešėjas pabrėžė, kad pieno sektorius išgyvena nemažų pasikeitimų nors jis ir atlieka labai svarbų vaidmenį. E, tie pasikeitimai turės įtakos ne tik rinkai, bet ir visam pieno sektoriui. Ir mažiau palankiose, e, palankių sąlygų vietovės yra tokiausiose regionuose e, reikės rasti sprendimų ES institucijose, kurie leistų ūkininkams užsitikrinti ateitį. Ponas Dorfmanas savo pakeitimuose kalba E, konkrečiai apie iššūkius, kurie iškils tokių regionų ūkininkams. Ir sakome, kad e, reikia numatyti galimybės augimui tose regionuose, augimui, kuris būtų e, reglamentuojamas iš Europos institucijų. Mm, turime suprasti, kad ūkininkai dirbantis šiauriniuose, labiausiai šiaurę nutoltose Europos regionuose dirba itin sudėtingomis sąlygomis ir apie šios regionus turėtume taip pat pranešime kalbėti. Ponas Dorfmanas pasiūlo neblogų sprendimų ūkio sek pieno sektoriui. Taip pat e, jis kalba apie gamintojų organizacijų vaidmenį. Manome, kad šiuo požiūriu jo pasiūlymai yra labai geri, tačiau mes vis tik pateiksime papildomų pasiūlymų. E, pieno ūkininkams reikia pozityvių signalų, politinių priemonių, kurios paskatintų ūkininkus plėsti savo veiklą ir didinti gamybą. E, Europos e, parlamentas ir taryba šiuo požiūriu yra sutelkę savo paramą ir mes tikimės, kad kartu bus sukurta geresnė bendroji žemės ūkio politika. Mes tikimės, kad bus rastas sprendimas, kaip paremti pieno ūkininkus bet turime suprasti, kad neramai, neretai e, tokios įprastos paramos e, pieno gamintojams atokiausiuose regionuose paskatinti nepakanka. Reikia daugiau priemonių, reikia daugiau paramos, pagalbos, e, kad sušvelnintume galimus priimamų sprendimų padarinius. Ir tokiems atokiausių regionų ūkininkams reikia specifinės paramos. Neretai tai turi būti susiję ir su ekologinė parama arba parama investicijoms skatinti. Aš pati norėčiau šitą papildyti. Esu e, buvusi pieno ūkininkė Arkties regione, šiaurėje. E, tada mes e, turėjome e, įveikti 230 km, kad pasiektume artimiausią pieninę. E, Šiandien ir ta pieninė yra uždaryta ir atstumas jau dabar siekia maždaug 340 km nuo mūsų ūkio iki artimiausios pieninės. Kitas dalykas, kurį mes pamirštame, kai diskutuojame apie šiauriausius regionus, yra tas, kad gamtos sąlygos savaime yra ten kitokios. Ten daug uh, E, miškų, daug e, kalnų ir dėl to ūkininkavimo sąlygos yra itin sudėtingos. Ir e, todėl neįmanoma yra, pavyzdžiui, pritaikyti įprastinių mašinų, įprastinių aparatų. Ir kai kalbame apie, pavyzdžiui, tų aparatų ar įrenginių dalymas, tai supraskim, kad kartais yra neįmanoma pervežti vienos pieno surinkimo mašinos į kitą dėl, da, dėl gamtos sąlygų. E, mano ūkis yra tokio padydžio kaip visas Luksemburgas e, teritoriniu požiūriu. 10 e, tūkstančių gyventojų gyvena tame regione bendrai. Ir manau, kad didžiausia problema šiaurės regionuose yra atstumas. Daugiausia problemų iškyla būtent dėl atitolimo. Ačiū. Giuseppe, grazie, Madame Pols. Dėkuoju, ponia Polson. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Dorfman, nes man atrodo, kad jisai visiškai teisingai iškėlė kai kurios klausimus, kai kurios elementus, kurie yra svarbus. Man atrodo, kad yra tikrai uh, e, uh, e, įsidėmėtinės įsidmetinis skaičiai, aš manau, reikia nepamiršti, kad nors tik tai 10 procentų visos gamybos e, pagaminama yra šiuose regionuose, užimtumo prasme, pirinkystės sektorius yra kur kas svarbes, svarbesnis, pavyzdžiui, sūrio gamyba kalnuotose regionuose yra keturis, tris kartus svarbesnį užimtumo prasme nei gamybos prasme. Pranešime dėja nėra kalbama apie tai, jog tai, kas šiuo metu vyksna, vyksta, yra pirmiausia dėl to, jog naikinamos yra, e, atsisakoma yra tinkamai tvarkyti pininkistės e, e, kvotas. Dažnai kalbame apie tai, kad kalnuotose regionuose, tokiausiuose regionuose neįmanoma yra verstis pienininkystę rentabiliai, neįmanoma konkuruoti su, kitomis, su kitais regionais. Bet būtent dėl to reikia padėti šiems regionams, reikia Reikia ne, nepamiršti, kad ir laisvoji rinka gali daug ką įspręsti, kitaip mes visuomet turėsime finansuoti kažkia, kažkokių pieno gamintojų nesėkmės. Mes e, matome, kad e, di, didėja, e, didėja, didėja pienų, pieno ūkiai, paprastai laikoma nuo 1000 iki 5000 galvijų ir aišku, kad maži kalnuotų regionų ūkiai negali konkuruoti. Manau, kad mums reikia sugrįžti prie to darbo, kuris buvo pradėtas, kai pradėjome reformuoti bendrą žemės ūkio politiką, darbą, kurį pradėjo ponas Danton. Tai yra, mums reikia sustiprinti tam tikrose regionuose padėti ūkininkams tinkamai reglamentuoti savo gamybos mastą, tam, kad jie ne, negamintų daugiau nei gali parduoti ir todėl reikia padėti ūkininkams geriau dėrėtis su tarpininkais. Ir čia mes tikrai galime daug ką padaryti. Mes matome, kad tai, kas vyksta šiandien, atsirado dėl to, kad, kad buvo taikomas visuomet požiūris, jog laisvoji konkurencija viską gali sutvarkyti bendr, žemės ūkio rinkoje. Štai tokia yra šiandien realybė. Dėkoju, Jose Bovė, dabar rodys Mišel Danten. Ačiū pirmininkė. Aš savo ruoštų irgi norėčiau padėkoti Herbertui Dorfmanui už padarytą darbą, už tai, kad e, jis išklausė ir įsigilino į skirtingų kalnuotų regionų interesus. Aš manau, kad kalnų regionų problema visų pirma yra susijusi su natūralia, e, natūraliu gamtovaizdžiu, kuris riboja žmogaus veiklos galimybės, e, riboja gyventojų tankį ir tuo požiūriu sukelia papildomų kaštų. Be to, klimatas e, atneša papildomų išlaidų, nes, e, pavyzdžiui, pastatai turi būti stipresni, kad atlaikytų sniegą. Apie tai yra labai gerai kalbama mūsų kolegos Dorfmano pranešime ir aš jam už tai dėkoju. Aš noriu mm, pabrėžti, E, ar atkreipti dėmesį į izoliuotų gyvenviečių požiūrių. Kai buvo sakyta, e, pavyzdžiui, šiaurės e, regionuose, labiausiai šiaurintolose regionuose yra gyvenvietės labai izoliuotos. Ir dėl to papildomo kaštai atsiranda dėl surinkimo punktų ribotumo. E, todėl mes turėtume akcentuoti tokių gyvenviečių papildomą vertę ir bandyti komercializuoti tą aspektą. E, šiuo metu mes turėtume pas, bandyti panaudoti turimas ekonominės priemonės, kurios bent jau minimaliai užtikrintų balansą ir paskui turėtume uh, kartu pradėti ieškoti sprendimo, kuris galbūt būtų naudingas, bet kuris kol kas neatspindi realybės. Sprendimas reikalauja uh, E, labai daug pastangų iš žmogaus pusės, nes žmogus e, turi gaminti pieną ir tuo pat metu turi ieškoti galimybės, kaip tą pieną parduoti, kaip jį pateikti į rinką ir panašiai. E, taigi, galbūt geriausias sprendimas vis tik tai bus susijęs su didžiausiomis kainomis. Dėl kalnuotųjų zonų politinis klausimas čia iškyla. Ar mes tiesiog konstatuosime, e, kokios yra ekonominės sąlygos, ar mes tiesiog stengsimės pritaikyti priemonės, kurios leistų kompensuoti e, e pas, tos ekonomikos, e, to, to, tokio ūkininkavimo sukeliamus papildomus kaštus. Aš noriu padėkoti pranešėjų už keltą iniciatyvą E, Jis atliko puikų darbą. Mes jau pabrėžėme, kokiu problemu e, iškelia kalnuotieji regionai ne vieną kartą. Tarybą mes e, žinome prieštarauja, sukelia tam tikrų kliūčių bendrosios rinkos organizacijos klausimų ir mes dabar turime laukti, ką darys Europos komisija, ką ji pasiūlys ir taip aš manau, kad reikėtų iškirsti ir tarybos balsą. E, trovo il tuo sostegno importante. E, dėkoju, Michel Alves. Eu queria felicitar o colega Herbert Dorfman pela oportunidade. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegai Dorfmanui už labai tinkamą ataskaitą ir tikiuosi, kad e, turėsiu galimybę bendradarbiauti su šiuo kolega. Aš e, esu iš kalnuotos vietovės. Aš esu, esu iš e, labai nutolusio regionų. kai buvo kalbama apie pieno kvotų mažinimą, mes buvome labai susirūpinę, todėl kad gali būti sunku, ką nors pakeisti. Aš esu iš Portugalijos, vieno labai ataukaus Portugalijos regiono. Ir ten tikrai m, mm, susidūrėme su daug, daugeliu problemų ir daugelis tyrimų tai įrodė. Man kyla šiek tiek abejonių dėl poveikio, kurį gali padaryti e, šis sprendimas ir pienas iš tikrųjų šiuose regionuose yra pagrindinis ekonomikos variklis. Nuo pieno priklauso taip pat ir stabilumas, socialinis stabilumas ir teritorijos stabilumas. Aš ir kolega Kapulaš Santos, kuris atstovauja Azorų regionui, e, Ir šiame regione yra 33 procentai pieno išgaunama visos Portugalijos lygiu. Na, mes prieš metus jau apie tai diskutavome su komisijos nariu Čiolos. Diskutavome apie ataskaitą, e, kuri bus ruošiama. Ir būtent prašymą, kad į ataskaitą būtų įtrauktas ir poveikis vietos lygiu. Būtent e, koks būtų poveikis panaikinus pieno kvotas. Ir e, turėtų būti užtikrinama pusiausvyrą tarp ekonominės, e, ekonominės dimencijos e, ir naujųjų priemonių. Būtent šiuose labai pažeidžiamuose regionuose šis klausimas yra svarbus. Mums kyla tokios abejonės ir būtent jas buvo atsižvelgta ruošiant šią ataskaitą. Kaip žinote, komisijos narys nori kad būtų pradėta diskusija po 20, rugsėjo 24 e, dienos konferencijos, būtent e, dėl e, ateities po 2015 metų. Pieno sektorius, kaip žinote, buvo paliktas BŽUP reformos pakraštyje buvo tiesiog atsižvelgta į jau esamus pakeitimus kvotų panaikinimą ir pieno paketą, bet mūsų manimui, manimu iš tikrųjų šių priemonių neužtenka, kadangi mūsų sektoriui kyla labai daug iššūkių. Daugelį Europos vietų gamintojai mano, kad mes darome didelę klaidą būtent šiuo metu 2015 metų kovo mėnesį bus panaikintas kvotų režimas. Man labai gaila, kad reformoje buvo padaryta tiek mažai, kalbant apie pieną, todėl kad mes galėjome pasitelkti pasiūlytą mechanizmą, jis buvo pasiūlytas Dantan ataskaitoje. Taigi, manau, kad reikėtų eiti į priekį, reikėtų suteikti vilties Europos gamintojams, ypač tiems gamintojams, kurie gyvena tokiausiuose regionuose, kalnuotose vietovėse. Manau, kad šios ataskaitos kalendoriuje reikėtų taip pat atsižvelgti ir į, ir į tyrimą, kuris bus atliktas pradedant e, diskusiją, kuri, e, kurią pradėsime rugsėjo 24 dieną. Manau, kad e, kalendorius ta, pakeitimams pakeisti turėtų būti suderintas būtent su šiuo tyrimu ir minėta konferencija. Taip pat labai svarbu, kad ES lygių ir valstybių lygių būtų teigiamai diskriminuojama. Taigi, reikėtų atsižvelgti į tas kalnuotas vietovės, į atokiausius regionus ir būtent šiems regionams daryti teigiamą diskriminaciją. Kalbant apie pieno gamybą, ji turi būti taikoma taip pat ir nacionaliniu lygiu, ir Europos ir nacionaliniu lygiu. Reikėtų uh, suteikti daugiau paramos būtent šiems regionams. Šiems regionams reikia solidarios paramos Europos ir nacionalinių lygių. Reikėtų paskatinti komisiją ir valstybės nares būtent labiau palaikyti šiuos regionus. Taigi norėčiau paprašyti, kad būtų atsižvelgta į mano komentarus suteiksiu žodį Padranaveš. Yra septyni mm, nariai, kurie paprašė žodžio. Tarpų. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti štai nuo ko. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad šis pranešimas yra nepaprastai svarbus. Svarbus tiek formalių požiūrių, tiek uh, nagrinėjant jo turinį. For, o formaliai Šis pranešimas parodo, jog pieninkystės sektorius yra labai svarbus Europai. Ir dar vieną kartą mes čia Žemės ūkio komitete mes kartojame, jog šį sektorių reikia išsaugoti. Ir mes e, vos ne kiekviename savo posėdėje kovojame ir su taryba, ir su komisija dėl šio sektoriaus e, palaikymo. Mes privalome surasti tinkamus sprendimus. Deja, reformuojant bendrąją žemės ūkio politiką, nebuvo rasta priemonių, kurios padėtų pieno gamintojams. Ir todėl dar šis pranešimas yra svarbus. Jis dar parodo kitoms institucijoms, kad mes nenu, nenuleidžiame rankų, kad mes ir toliau kovosime dėl uh, pininkistės sektoriaus. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo labai vertingą darbą. Aš viešai norėčiau padėkoti pranešėjui. Šiame pranešime reiškia pasakyta, kad pieno gamybos sektorius yra nepaprastai svarbus, ypač kalnuotose vietovėse, mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse. Mes visi tai puikiai žinome ir šis sektorius yra svarbus ekonominė prasme. Tačiau mes negalime galvoti vien apie ekonominius dalykus, kai kalbame apie žemės ūkį. Nes žemės ūkis yra kol kas platesnis, jis e, turi ir socialinę vertę, kultūrinę vertę. Taigi negalima taikyti vien bendros rinkos ar ekonomikos dėsnių žemės ūkiui. Šis pranešimas parodo, jog pieno gamybos sektorius turi socialinį matmenį, kuris yra kur kas platesnis nei ekonominiai šio sektoriaus e, aspektai. Panaikinant pieno kvotas, pieno mažiau Europoje e, nebus. Bet kai kurie pieno gamintojai tiesiog turės nutraukti savo veiklą. Nors tose regionuose galbūt pienas buvo gaminamas nuo neatmenamų laikų. Todėl mes turime padėti tiems ūkininkams. Turime skirti ypatingą dėmesį kalnuotoms vietovėms ir mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms. Šiame pranešime labai aiškiai pasakyta, kad reikia sudaryti sąlygas ūkininkams šiuose regionuose toliau dirbti ir išgyventi. Reikia parengti tokias priemonės, kurios atsižvelgtų iš šių regionų uh, ypatumus. O tai reiškia, kad mes turime galvoti ne vien ekonomiškai, ne, ne vien apie ekonominius uh, šio pasiūlymo elementus, bet ir ieškoti naujoviškų priemonių, naujų modelių. Dėkoju mūsų pranešėjai, ponui Dorfmanui, nes jūs labai aiškiai išdėstyti šios problemos esmę. Be to patikite ir minčių apie tai, kaip galima būtų spręsti dabartinės problemas. Mes turime šiokių tokių pasiūlymų ir manome, kad mums pavyks susitarti dėl mūsų nuomonių. Jūs puikiai padirbėjote, jūs puikiai uh, nustatėte ir uh, kokios yra dabartinės problemos. Ir pieno gamybos sektorius yra nepaprastai svarbus Europoje. Ne vien dėl ekonomikos, kaip minėjau, ir ne vien dėl pieno gamybos, bet ir dėl to, kad e, pieno gamyba šiuose regionuose prisideda ir prie išsaugojimo, prie kultūrinių dalykų. Pranešėjas savo parengtame dokumente pateikė daug įdomių pasiūlymų ir jiems galime pritarti. Tačiau kai ką dar galima būtų papildyti. Taip pat šitas nuostatas, kurios yra susijusios su ataukiausiais regionais. Pranešėjas yra iš Kalnuoto regiono. Todėl galbūt, galbūt todėl šiems regionams yra skiriamas ypatingas dėmesys šiame pranešime. Bet nepamirškime yra tokiausių regionų per nelik ilgai nekalbėdama, aš norėčiau tiesiog pabrėžti, jog esama tam tikro nenuoseklumo tarp atokiausių regionų geografinių ypatumų. Tai yra pirmiausia dėl to, kad šie regionai e, yra izoliuoti nuo kontinentinės rinkos. Ir dėl to be abejo e, transportavimo kaštai yra dvigubai, mažiausiai dvigubai didesni nei kitur. Bet ir uh, transformuoti, perdirbti pieno produktus tose regionuose dažnai yra gan, gan sunku. Taigi dėkoju dar kartą pranešėjai ir nebejoju, kad mes toliau galėsime sėkmingai bendradarbiauti ir be abejo mes visi čia Žemės ūkio komitete norėtume surasti geriausius sprendimus. Tai Elizabeth. Elizabeth Jäger ir tada Elizabeth Kostinger. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Dorfman. Leiskite padėkoti ir tiems, kas žengė pirmuosius žingsnius e, šią kryptimį, pirmiausia, ponui Dantanui. Jo kolegos minėjo, kad ponas Dantanas pradėjo šį darbą, o kolega Dorfmanas jį sėkmingai tęsė. Pono Dorfmano pasiūlymai yra puikus, nes jis išvelgia pono Dantano pateiktas kažkada mintis. Ši diskusija šiandien parodo, jog pienos gamyba yra labai svarbi. Mes suprantame, ką reikia daryti, suprantame, kad mes esame atsakingi savo rinkėjams. Juk esame Europos parlamentas. Ir Dorfmano pranešimas kaip tik ir padės mums prisimti šią atsakomybę. Reikia nepamiršti, jog atokiausiuose kalnuotuose regionuose gyvena žmonės. Tie regionai yra nutolę nuo pagrindinės rinkos. Todėl jiems reikia padėti. Dorfmano pranešime kalbama apie tai, kaip galima būtų plėtoti e, patekimo į rinką palengvinimo priemonės. Žmonės visuomet gyveno atokiausiuose kalnuotose regionuose. Ir jei tie regionai bus gyvybingi, tuomet tenai klėstės ir turizmas, ir žmonės O jeigu mes nepadėsime jiems, tuomet jie nebegalės gaminti pieno, tai reiškia, kad jie turės apleisti pieno gamybą ir dažnai tai reiškia, kad jie turės apleisti ir savo kaimus. Ir tai bus tikrai didelė klaida. Turime padėti tiems žmonėms, kurie nori tuose regionuose gyventi ir dirbti. Ispanijoje ir kitose ES šalyse yra regionų, kurie tikrai yra labai nutolę kuriuose gyventi ir dirbti yra labai sunku ir tie regionai išgyvena vien dėl mūsų paramos. Todėl turime e, ir toliau remti šios regionus. Dėkoju kolegoms, dėkoju e, už jūsų paramą. Šis pranešimas siunčia gerą signalą ir jeigu mes galėsime kuo didesnį balsų persvarą pritarti šiam dokumentui, tuomet mes galėsime nusiųsti kuo iškesnį signalą tiek tarybai, tiek mūsų žmonėms. Elisabeth Kossinger. Präsident und herzlichen Dank an Herbert Dorfmann für die Initiative zu. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju ponui Dorfmanui už tai, kad jis iškėlė iniciatyvą parengti šį itin svarbų pranešimą, apimanti daug skirtingų regionų. Tai yra gana skausmingos problemas spręsti, kaip ponė sakė Jėgler. Tose regionuose gyvenantys žmonės nenori keisti gyvenimo vietos, jie ten dirba, jie ten gyvena, jie tikisi, kad bus rastas sprendimas toms problemams, kurios išlieka atviros, net ir po to, kai komisija pateikė savo dokumentą. Panas Dorfmanas minėjo, kad apie 10 procentų pieno yra pagaminama kalnų regionuose. Taip pat reikėtų, e, pažvelgus į e, teritorijos žemėlapį, e, suprasti, kad 60 procentų e, kalnuotojų regionų žemės yra e, žemės ūkiui tinkama žemė. 60 e, procentų yra nuolatinės pievos, ganyklos. Taigi kitokių ūkininkavimo alternatyvų kaip ir nėra. Todėl labai svarbu yra išsaugoti gamtovaizdį ten esamą, imtis priemonių, kad visa tai iš tiesų būtų pritaikyta praktiškai. Esu tvirtai įsitikinusi, kad pieno gamyba tokiuose regionuose išliks tik, jeigu bus teikiamos paskatos. Herbertas Dorfmanas išdėstė savo nuomonę ir aš visą širdim galiu jai pritarti. Pieno gamyba tokiuose regionuose yra neatskiriama tų regionų tapatybės dalis. Tai yra savaime suprantama. Kaimo plėtra čia atveria naujų galimybių. Iš esmės tai yra pagrindinė e, bazė, kuri leis reikiam, reikiamas priemonės įgyvendinti. Diskusijose neretai yra pamirštamas vienas dalykas. Turime kalbėti ne tik apie gamybą tose regionuose. Kaimo teritorijose e, egzistuoja labai glaudus um, tarpusavyje skirtingos, e, tarpusavyje labai integruotas gamybos sektorius. Mes nekalbame apie tik tai poros trejetos ūkių egzistavimą. Šiame kontekste būtina nepamiršti turizmo, nes jis yra labai svarbus kalnuotėsiams regionams. Nei vienas regionas ar nei viena savivaldybė nesugebėtų išlaikyti savo gamtovaizdžio be turizmo. Todėl ūkininkus reikėtų skatinti, kad būtų e, pritaikytos reikalingos turizmo gerinimo priemonės. Pane Polsen jau kalbėjo transporto klausimą. Tai yra labai svarbus klausimas. Kokiais dideliais atstumais turi būti transportuojama produkcija? Todėl mes turime e, paremti e, atitinkamas išlaidas. Austrijoje e, prieš 30 metų buvo maždaug 30 pieno ūkių kalnuose, dabar beliko tik 3. Taigi tai tik rodo, kad e, pieno gamyba kalnuose yra nebepelninga. Kaštai yra klausimas, kurį reikia spręsti, bet jeigu pienas nebus surinktas, tai ūkininkai tiesiog atsisakys pieno gamybos atitinkamuose regionuose. Sunku rasti sprendimą šiems klausimams ir juos pritaikyti tos sprendimus e, konkretiems e, kalnuotėsiams regionams, bet aš manau, kad ponas Dorfmanas čia iškėlė svarbiausią klausimą ko vertas yra tų regionų pienas. Turim kalbėti ne tik apie ekonominius pliusus ir minusus, turime kalbėti apie politinę pusę. O politinė pusė yra e, susijusi su politiniu klausimu, kurį mes galime atsakyti tik teigiamai. Turime užtikrinti, kad tų regionų žmonės būtų skatinami dirbti ir mes tikimės, kad susilauksime plačios paramos šiam pranešimui. Rikandriu ir tada Skuta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų norėčiau padėkoti Hermatui Dofmanui už puikiai parašytą pranešimą. Mes prieš akis e, matome, kokia mums tenka politinė atsakomybė. Tiesa yra ta, kad mes visi esame suinteresuoti išsaugoti pininkystės ūkius visoje ES teritorijoje. Ir kai kalbame apie rinkos liberalizavimą, E, dirbožėmio apsaugojimą, e, įvairių kultūrų e, kultivavimą mes turime nepamiršti kalnuotųjų zonų, ultraperiferinių zonų, mažiau palankios ūkininkautų vietovės esančių regionų. 2015 metais bus įvestos naujos priemės. Jau buvo pasakyta, kad egzistuoja konkurencinės taisyklės, tačiau jos negali išspręsti šių mūsų aptariamų zonų ūkininkų problemų. Tada kyla klausimas, o kokius ūkius, kokią veiklą galima išlaikyti tokiuose sudėtingose regionuose. Ir aš galiu pasakyti, kad mums, politikams, tenka atsakomybė e, mažinti neligybę tarp skirtingų regionų. E, turėtume nesukurti tokios politikos, kuri dar didesnį uh, disbalansą sukurtų. E, turime suprasti, kad e, kiekvienas regionas turi savo specifiką. Mūsų aptariamos zonos yra labiausiai pažeidžiamos ir neletai e, pieno ūkių yra labai nedaug. Ūkininkų tankis regionas yra labai nedidelis. Ir kai kalbame apie kaimo regionų plėtrą, tai turime nepamiršti, kad neretai uh, E, išlaikyti kokybišką gyvenimo lygį tokiuose zonuose tampa didelė prabanga, tai tampa labai brangu. Turėtume galvoti apie globalesnę politiką, apie integruotą ūkininkavimą. Ir e, neužtenka e, apsiriboti tokiu požiūriu, koks pasirinktas prašymė, reikia kur kas plačiau vertinti padėtį. Dar vienas svarbus pastebėjimas. Ūkininkams turi būti suteiktos galimybės uh, E, naudotis tokomis sąlygomis, kokias turi labiau išsivystę regionai. Ir tam tikslui reikėtų pastelti inovacijas ir kitokias technologijas. E, nuolat keliame gamybos diferenciacijos klausimą. E, mes suprantame, kad dirbti turime su ūkininkais, kad išsiaiškintume, kokia yra vieno ar kito regiono veiklos specifika. E, supraskime, kad tose teritorijose išlaikyti deramą ekonomikos lygį yra itin sudėtinga. Giancarlo. Žodis ponu Giancarlo Skota. Dėkuoju. Man parlamente teko Kapula Santos e, mm, išgirsti pasisakymą. Jis sakė, kad reikia finansuoti, finansuoti žmonių veiklas tam tikrose labiausiai e, nutolusiuose vietovėse, o ne tik tai gesinti gaisrus arba pasitelkti kitas priemonės. Taigi, norėčiau pasakyti, kad mums reikėtų žmonių, reikėtų paskatinti žmonės grįžti į tuos regionus, kurie yra tokiausi. Pienas, kaip žinote, yra labai svarbus e, gaminys ir jis yra, gali būti labai kokybiškas gaminys. man teko jau susidurti su tam tikromis situacijomis, kai tikrai kyla labai daug problemų. Yra tam tikrų zonų, kur tiesiog paliekam, žmonės išsikrausto ir uždaro ūkį. Kyla labai daug problemų, kai žmonės išsikrausto. Tarkim, gali kilti gaisrai, gali atsirasti kažkokios kalnų nuošliaužos arba užaukti labai aukšta žolė, išnykti netgi laukiniai gyvūnai. Arba, tarkim, gali labai padaugėti laukinių gyvūnų. Ir, tarkim, man teko susidurti su tokiamis situacijomis, kai elnių labai padaugėjo ir jie tiesiog pradėjo užpuldinėti vietos gyventojų ūkius. Uh, Taigi, reikėtų pusiausviros, mums reikėtų pusiausviros siekti ją padidinti. Reikėtų skatinti žmonės grįžti į tam tikras nutolusias vietovės, tam, kad būtų atstatyta pusiausvyra. Martinas Oslingas. Ich kann vielen zustimmen, was hier gesagt wurde. Ich kann mich Aš pritariu daugam iš to, kas jau buvo pasakyta. Gali susidaryti įspūdis, jog panaikinant kvotas ir ribojamas priemonės e, gali virsti tikrą katastrofą tam tikrose regionuose. Ponas Dorfmanas e, labai aiškiai apie tai kalba. Jis kalba apie tai, kad tai gali tiek sutrikdyti rinkos veikimą, tiek gali sužlugdyti ištisus regionus. Ir ar galima pritaikyti antrąjį ramstį čia? Na, aš manau, kad e, vargu ar galima būtų tikėtis, jog tai bus padaryta. Mes manome, kad e, beveik visos valstybės narės yra priverstos e, susitakyti su tuo, kad lėšos pagal antrąją ramstį bus labai smarkiai apkarpytos. Taigi aš nelabai įsivaizduoju, kaip jos galės surasti lėšų atokiausiams ir kalnuotiems regionams iš to ramščio. Ir aš manau, kad čia mes kalbame apie problemą, nuo kurios kenčia ne vien kalnuotieji regionai. Daug kas iš to, apie ką kalba ponas Dorfmanas, pritaikytina ir kitiems ūkininkams kitose regionuose. Ne visur ūkininkai turi didžiulius plotus ir didelius ūkius. Iš esmės, su panašiomis problemomis susiduria visi smulkus ūkiai, dėl to, kad jie gamina tiesiog e, per mažai pieno tam, kad sudomintų pieno surinkėjus ir supirkėjus. Rugsėjo 24 vyks konferencija ir joje reikėtų išsamei kalbėti apie įvarias taisyklės, kurias savo pranešime uh, buvo išdėstęs ponas Dantan. Galima galvoti apie įvairias priemonės, apie įvairius modelius. Nežinau, ar galima būtų jas pritaikyti visuose regionuose. Pietų Tirolėje apsilankiusi mūsų delegacija matė savo akimis, kad be tam tikrų pieno gamybos paramos priemonių šis regionas neišgyvens. Ponas Dorfmanas visiškai teisingai sakė, kad mes turime turėti labai aiškę viziją, kaip galima būtų sustiprinti pieno produktų rinką ateityje. Nes be tokios vizijos vargu ar mes galėsime padėti šiems regionams. Marija Dmeginės. Ponas Tekerieski ir po to Marija Deginės. Kaip ir kalbėjo mūsų pranešėjas ir kaip uh, Ir tai, ką išgirstome šios diskusijos metu, yra akivaizdu, jog ši problema yra labai sudėtinga, nors gali atrodyti labai paprasta iš pirmo žvilgsnio. Kaip galima būtų palaikyti pieno gamybą kalnuotose regionuose, atokiausiose regionuose, ypač e, tuose, kurie yra šiaurėje. Tačiau iš esmės mes galime kalbėti ne vien apie pieno gamybą, bet apskritai apie žemės ūkį. Ir turime užduoti klausimą, ar būtina yra apskritai išsaugoti žemės ūkį tose regionuose. Tai turi būti politinis sprendimas. Jei mes pasakysime taip, tuomet turėsime atsižvelgti tai, kad tose regionuose paprastai veikia smulkus, mar, nedideli ūkiai, kurių gamybos mastas taip pat yra nedidelis. Paprastai tai yra. Uh, pagaminama tik tai tiek, kiek reikia vienai šeimai išgyventi. Taigi, ko mums reikia? Pirmiausia, reikia investicinės paramos. Turime turėti gamy, e, turime subsidijuoti gamybą. Be tokių subsidijų nebus įmanoma užtikrinti, kad ūkininkai galėtų užsidirbti pakankamai lėšų, kad galėtų išsilaikyti tose, vieto, tose vietovėse. Mes žinome, kad, kad vieno hektaro apdirbimas ir panaudojimas atokiausiuose ir kalnuotose regionuose kainuoja kur kas daugiau nei kitur. Todėl reikėtų dar ir susimastyti apie tai, kaip mes turėtume tvarkyti rinkas. Su rinkomis yra sudėtinga, todėl aš manau, kad mes turime subsidijuoti gamybą. Bet to galima būtų kalbėti ir apskritai apie regioninę politiką, kuri yra taikoma vienam ar kitam e, regionui. Galima taip pat pasvarstyti ir apie infrastruktūros projektus, apie kitas priemonės, kurios padėtų žmonėms išsilaikyti tose, vietovė, tose vietovėse, kur gyventi ir dirbti ir ūkininkauti nėra lengva. Kur dirbožėmio kokybė yra tokia, kad versti žemės ūkiu yra sudėtinga. Žinome, kad iš esmės jau viskas yra aišku dėl žemės ūkio politikos reformos. Taigi, ką galime daryti dabartinėmis aplinkybėmis? Reikia suvokti, jog turime padėti pieno, produktų, pieno gamintojams išgyventi po 2015 metų, tai yra po to, kai bus panaikintos kvotos. Tačiau Kur mes rasime šioms palaikymo priemonėms e, reikalingą finansavimą? Kur ieškosime lėšų? Pradėjome kalbėti apie šių regionų problemas gan vėlai. Ir galbūt mes prieisime išvados, kad mums reikia imtis intervencinių priemonių tam tikromis aplinkybėmis. Pone Maginės, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog pasakyti, jog aš labai atsargiai vertinu kai kurios irės pastabas dėl kvotų. Ponas Dorfmanas nesako, kad mes turime išsaugoti pieno kvotas ir kad tai gali padėti e, pieno gamintojams išlaikyti atokiausiuose regionuose. Ponas Scott, Scotta taip pat savo kalboje kalbėjo apie tai, kad ūkininkai kartais nutraukia pieno gamybą tokiausiose regionuose, net ir egzistuojant kvotoms. Taigi kalnuotuose regionuose yra įvairių problemų ir pieno kvotos nepadėjo tų problemų įspręsti. O mes turime suvokti, kokios tai yra problemas ir kaip galime būtų jas spręsti. Pavyzdžiui, aš norėčiau sužinoti, ar uh, mažėja ar didėja pieno gamyba kalnuotose regionuose. 9,5 procento dabar yra nurodytas skaičius. Ar per tą laiką, kai mes turėjome pieno kvotas, ar šis skaičius padidėjo ar sumažėjo? Socialiniai ir ekonominiai faktoriai, kurie veikia šiuose regionuose, pavyzdžiui, ūkininkų senėjimas. Ir mes tikimės, jog per komisijos rengimą konferenciją mes galėsime išgirsti nemažai uh, atsakymų iš šios e, klausimus. Trečiame, penktame ir šeštame punktuose e, mūsų pranešėjas kalba, kad e, daug kas priklauso ir nuo valstybių narių ir jos pri, privalo pačios priimti sprendimus, kurios padėtų atokiausiams ir kalnuotiems regionams išsilaikyti. Mes turime labai ribotą biudžetą skirtą žemės ūkiai. Todėl spręsti struktūrinės problemas bus labai sudėtinga įskaitant ir šią svarbę pieno gamybos kalnuotos regionuose problemą. Bet džiaugiuosi, kad šis pranešimas yra parengtas ir e, šis pranešimas padeda mums pasiruošti komisijai rengiamai konferencijai, kuri vyks rugsėjo mėnesį. Ir tikiuosi, kad ir valstybės narės pastebės šį dokumentą. Mums apskritai reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų padėti žmonėms neapleisti gamybos uh, Kalnūdos regionuose. Mes per vieną savo vizitą matėme labai smulkius ūkius, kurie gamina labai aukštos kokybės produktus, už kuriuos yra labai brangiai mokama. Ir galbūt būtent jų pagamintos produkcijos vertės išiškinimas gali padėti šiems ūkininkams išsilaikyti. La paro... Dabar suteiksiu žodį komisijai ponui Varstailer iš e, DG Agri. Dėkuoju pirmininkui, dėkuoju ponui Dortmundui už šią iniciatyvą. E, mes e, pritarėme, kad kalnuotose vietovėse ir atokiausiuose regionuose būtent kyla daug iššūkių pienų gamybai. Bet mes taip pat manome, kad reformuotoje BŽUP yra priemonės ir veiksmų laisvė valstybėms narėms tam, kad galėtų būtų remiama pienų gamyba tose regionuose. Aš pateiksiu pavyzdžių. Jeigu mes kalbame apie tiesioginės išmokas, jie buvo, jos buvo peržiūrėtos atsižvelgiant į naują konvergenciją ir taip pat buvo pastelta nauja politika ir valstybės narės gali nuspręsti pasitelkti kitas schemas. Tarkim, pavyzdžiui, nacionalinės išmokas arba savanorišką e, susėtąją paramą būtent šiems regionams, kalnuotos, kalnuotisiems regionams, atokiausiuose regionuose. Taip pat kalbant ir apie nuolatinės gamyklas – Šios galima būtų pritaikyti tiesioginę paramą ir šiems regionams. Ir e, taip pat ir galvijams bus galima pasitelkti savanorišką susietąją paramą. Kalbant apie kaimo plėtrą, Šiuose nuostatose yra leidžiama valstybėms narėms paruošti programas atsižvelgiant į kylančius iššūkius, taip pat pritaikant tai ir kaimo vieto, kalnuotoms kaimo vietovėms ir kitiems regionams, kuriuose kyla tam tikri specifiniai sunkumai. Kalbant apie paramą gamybos organizacijoms kaimo vietovėse, ir kalbant apie daržovių ir vaisių modelį, apie tai buvo diskutuota, bet e, šis projektas nebuvo palaikytas, todėl, kad būtent gamintojai visuomet rėmė daržovių ir vaisių sektorių, o pieno sektoriuje yra kitaip remiami ūkininkai. Vis dėlto parama uh, gamintojų grupėms yra įmanoma remiantis antruoju ramščiu. Pieno pakete yra tam tikrų nuostatų, e, kurias galima pasitelkti. Tarkim, pavyzdžiui, sutartys, e, kurias galima panaudoti siekdami pagerinti maržą tiekimo grandinėje. Ir visos šios priemonės buvo patvirtintos reformoje. Šios priemonės, žinoma, yra skirtos ir kalnuotoms vietovėms. Ir taip pat, vykdant šią reformą, atsiveria naujos galimybės kaimo vietovėms e, e, reaguoti į krizę. Pavyzdžiui, netaikyti konkurencingumo įstatymų šiuo atveju. Taip pat norėčiau sureaguoti į pono Dorfmundo apie e, pastabas dėl programą Pienas mokyklose. Dabar komisijoje mes diskutuojame šiuo klausimu ir planuojame parengti naujas iniciatyvas šioje srityje, tam, kad ši schema būtų geriau taikoma ir tam, kad e, panaikintume e, jos trūkumus. Mes siekiame sinergijos su baisių programa mokykloje. Mes norime palaikyti vietos gamybą, kai tai yra įmanoma. Taigi, ponė pirmininkė, tokios mūsų pirmosios pastabos mes ir toliau norėtume skatinti šią diskusiją pieno srityje. Dėkoju komisijos atstovui. Dabar suteiksiu žodį Herbertui Dortmanui. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, norėčiau taip pat padėkoti ponui Herbertui už tai, kad jis iškėlė šią labai svarbę kalnuotųjų vietovių ir atokiausiųjų regionų problemų temą. Tikrai mums reikėtų techninių ir politinių sprendimų. Dabar žodis e, Herbertui. Dėkoju pirmininkė. Taip, diskusijos yra, buvo tikrai ilgos ir e, įvairūs kolegos pasisakė, pateikė įdomių idėjų. Tai parodo, kad ši tema yra labai svarbi taip pat ir iš politinės perspektyvos. Nereaguosiu į visas pastabas, todėl kad tam reikėtų per labai daug laiko. Aš pritariu kolegui Toisenui, labia, atokiausi regionai susiduria su įvairiomis problemomis, tokiomis pačiomis problemomis, kurios kyla ir kalnuotose vietovėse. Aš tai miniu, minėjau ir savo ataskaitoje. Kolega Hoisling minėjo tam tikrus dalykus, kuriems aš nepritarčiau. Nenorėčiau, kad kvotos e, vėl būtų įtrauktos, vėl būtų pasitelktos, todėl kad diskutuojant dėl BŽUP buvo apibriešta jau parlamento pozicija. Norėčiau, kad būtų pasitelktos tam tikros priemonės, kurias galima įgyvendinti. Kolega Alviš teisingai pabrėžė, kad reikėtų tam, tik, reikėtų tam tikrų priemonių, kuriomis būtų vykdoma tam tikra e, teigiama diskriminacija. Ja reikėtų taikyti įmonėms, kurios yra šiuose labiausiai, ma, mažiausiai palankiuose ūkininkauti vietovėse. Daugelis kolegų minėjo, kad reikėtų būtent pasinaudoti šią progą, todėl kad ar, artimiausiomis savaitėmis bus Gana greitai bus um, suorganizuota svarbi konferencija šią temą. Žinoma, pienas kaimo e, kalnuotose vietovėse nėra vienintelė tema, e, kur, apie kurią mes turėtume diskutuoti. Buvo taip pat paminėtos ir transportavimo kainos. Žinoma, neturime pamiršti ir e, šio aspekto. Manau, kad šiuo metu aukštos transportavimo kainos kalnuotose vietovėse ir mažiausiai palankiuose ūkininkauti vietovėse yra padengiamos, jas padengia būtent privatus ūkininkai arba kooperatyvai. Taigi šios įmonės ieškos sprendimų, kaip būtų galima išgauti kuo daugiau pieno. Taip bus skatinama gamyba ir vis intensyvesnis ūkininkavimas. Uh, manome, kad e, transporto kainos didės dar labiau. Kolega Hausling minėjo, kad antrame ramstyje neužteks esamų lėšų. Aš jam pritarčiau. Bet pasiūliau tam tikras priemonės pirmame ramstyje. Tokias priemonės, kaip pavyzdžiui, specifines programas pieno gamybai. Kaip e, konega Ineski minėjo, mes žinome, kad lėšos dėja yra ribotos. Ir e, nemažai kolegų minėjo, kad negalime remtis tik rinką. Vis dėlto rinkos neturėtume pamiršti. Mes turėtume daryti viską tam, kad e, pieno gamintojai kalnuotose vietovėse galėtų ir toliau užtikrinti aukštą gam, gaminio kokybę. Ir kad e, būtų remiami, kad jų pienas kainuotų šiek tiek daugiau negu kitų vietovių gamintojų. Jeigu jų pienas nepabranks, bus sunku užtikrinti investicijas kalnuotose vietovėse ir toliau. Mes turime skatinti ūkininkus, turime juos remti tam, kad rinkoje jie būtų konkurencingi. Nepritarčiau komisijai dėl tam tikrų aspektų. Taip, kai kurios aspektus mes, aš įtraukiau į savo pranešimą, Vis dėlto, jeigu norime, kad būtų užtikrinta, užtikrinta pieno gamyba ir e, toliau mums reikėtų tos teigiamo diskriminacijos. Norėčiau, kad visi kolegos pristatytų savo nuomonę. Mes turime palaikyti šį, šį pranešimą, šią nuomonę. Norėčiau išgirsti kuo daugiau jūsų nuomonių ir įtraukti jas į šį pranešimą, tam, kad vėliau pranešimui pritartų kuo didesnė mūsų komiteto dalis. Dėkoju. Dėkoju, Herbert. Aš taip pat linkiu, kad kuo didesnė narių dalis pritartų šiam pranešimui. Dabar perėsime prie paskutinio punkto. Uh, išlaidų susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerovė bei augalų sveikata ir augalų dauginamąją medžiagą valdymų nuostatos. Pranešėja Anies Lebrun. 2013 m. gegužės mėnesį komitetas prieimė keturis, keturis iš penkių e, pasiūlymų iš paketo. E, kuriais yra siekiama užtikrinti gyvūnų gerovę ir saugumą. Vienas yra dėl gyvūnų sveikatos, vienas dėl fitosanitarinių priemonių, taip pat e, oficialiųjų kontrolių. Penktas pasiūlymas buvo patvirtintas gruodžio mėn... birželio mėnesį ir būtent apie tai diskutuojame šiuo metu, tai yra finansiniai aspektai ir taip pat išlaidos pašarui 2014-2020 metais. Kadangi ši Šis pasiūlymas turėtų įsigalioti 2014 m. sausio 1 dieną. Norėtume, kad dėrybos dėl šio pasiūlymo būtų pabaigtos kuo įmanoma anksčiau. Taigi dabar suteiksiu žodį mūsų kolegiai Anies. Ir vėliau bus diskusija. Prašau, ponė Liubrun. Euh, Kolegos pirmininkas jau sakė, kad e, išlaidų tvarkymo reglamentas yra susijęs su kitų teisės aktų, kuriame yra kalbama apie maisto grandinės e, išlaidų valdymo išmintigesnį valdymą. Paketas susideda iš keletos sektorinių tekstų ir e, bendras tikslas yra supaprastinti juridinę bazę, kuri leistų sutvarkyti maisto grandinę ir maisto produktų tiekimo sistemą. E, iš, kar, iš viso yra 11 e, atitinkamų teisės aktų suformuoluota. E, Pirmininkės teisingai pastebėjote, kad šis reglamentas yra rengiamas gerų tempų. Jis turėtų būti priimtas komitete 25 lapkričio, po to galėsime balsuoti plenarnėme posėdėje ir tas turėtų įvykti kitų metų pradžioje. E, pirmasis tvarkaraštis, tarp kitko, nenumatė pasikeitimo nuomonėmis, kurį šiandien būtent e, turime galimybę padaryti. Bendrai e, nuostatos surašytos bendraime tekste jau yra e, ir jos, yra galiojo, jos jau galiojo, jos yra taikomos. Trys nauji dalykai. Pirmiausia yra ta bendro finansavimo e, dalių racionalizavimas. E, norime, kad būtų numatytas maksimalus tarifas, tai būtų 50 procentų e, maksimali suma. E, e, 75 procentai būtų derogacinis E, tarifas ir lygiai taip pat e, valstybės narės, e, kuriuose bendras vidaus, bendras pajamų lygis yra mažesnis negu 50 procentų ES, turės būti numatyta kitokia suma. Taip pat numatyta 100 procentinė parama, kai vieni ir kiti veiksmai yra susijęs su rimta, rimtu pavojomis sveikatai. Europos komisija e, parengtame dokumente kalba apie trečiųjų šalių e, vykdomas priemonės. Bus numatytas 2000 eurų, kiek suprantus, lengstis, bet e, kalbėtojas sako, čia dar reikia pasitikslinti. Anksčiau nebuvo numatyta jokios lenkščio ir turbūt dabar numatyta suma yra E, nustatyta ne dėl tų priežasčių, kokias jūs įsivaizduojate. Kitas dalykas yra rodiklių nustatymas. E, tai prasme, e, ta, būtų tam tikrai vertinimo rodikliai nustatomi. Dabar iškyla problemų dėl rodiklių, kai reikia vertinti padėtį ir Europos komisija siūlo sukurti uh, E, specialius rodiklius, pagal kuriuos būtų vertinamas politikos, kuri yra susijusi su saugumu maisto grandinėje, e, saugumas. Ir kitas paskutinis dalykas, e, trečiasis yra susijęs su stebėsinos programomis. Mūsų tikslas stebėti ir kontroliuoti žalą darančius organizmus, bandant užkirsti kelią augalų, pavojams augalų sveikatai. Taigi bendrai e, taip apibendriname svarbiausius e, e, pranešimo elementus, aš nenoriu per daug ilgai kalbėti, bet aš labiausiai dėmesį norėčiau atkreipti į du konkrečius momentus. Aš ką tik sakiau, kad mano išskirti tie trys dalykai yra novatoriški, nauji, Bet lygiai taip pat naujas dalykas yra vadinamieji deleguoti į aktai, viename iš jų bus pateiktas lygų sąrašas. Manau, kad reikėtų uh, išskirti pagrindinius e, aktus, e, deleguotusius aktus ir įgyvendinimo aktus. Tada mes tiksliai žinosime, apie ką kalbame. Ir lygiai taip pat turime uh, kalbėti apie galimybę pasinaudoti krizės rezervų. Manau, kad čia jau galėčiau ir baigti. Ir... Uh, dabartinėme etape. Aš bandysiu surinkti jūsų komentarus, e, susirašyti jūsų klausimus ir galbūt atsakysiu juos šiek tiek vėliau. Labai ačiū. Taigi, dabar pradedame diskusiją. Pone Garsija Perės prašė žodžio, daugiau sąraše nėra norinčių kalbėti. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Lebrun iš pateiktą pasiūlymą. Dėl pakeitimų, kuriuos teiksime komisijos pateiktam reglamento projektui, aš tikiuosi, kad mes galėsime glaudžiai koordinuoti šią veiklą ir šiokių tokių pakeitimų pavyks padaryti, kai tai būtina. Noriu pasinaudoti progą per šią pirmąją diskusiją išsakyti tokio bendro pobūdžio pastabų ir išskirti principinių e, pasiūlymų. Tik 30 procentų, jeigu sumažinsime finansavimą, penktame straipsnėje yra sakoma, kad per krizę fondai gali būti panaudoti, jeigu trečiojo skirsnio kreditų nepakanka. Jeigu reikia sustiprinti E, paremti atitinkamus fondus. Taip pat turi būti numatyti tam tikri mechanizmai pervesti iš kitų fondų lėšas, pažiūrėjau, į e, trečiąjį skirsnį. Jeigu tokių dalykų nebus, e, gali būti, kad visa fiskalinės drausmės e, sistema, apie kurią mes nuolat kalbėjome ir sakėme, kad ji turi būti pritaikoma kiekvienais metais. Ir E, mes visi reiškime susirūpinimą e, dėl to, ar finansų drausmė bus iš tiesų užtikrinta. O dabar kalbame apie 30 procentų apkarpimą. Turbūt suprantate, kad e, finansinės drausmės sistema gali tiesiog sugriūti. Todėl turime ieškoti kitokio sprendimo, reikia lankstesnės priemonės, galbūt galėtų būti fondai panaudoti iš kitų sričių. Dar vienas dalykas, kalbame apie, kalbant apie uh, pranešimų pateikimą. Komisijos pasiūlymas nelabai realus. Valstybės narės turės pateikti savo pranešimus, tiksliau ataskaitas, iki kovo 31 dienos. Tai turės būti detalė ataskaita apie tai, kas įvyko ankstesniais metais. Kai kuriuose valstybėse, ypač mano šalyje, šią, šį skaičių reikės pakoreguoti, šią datą reikės pakoreguoti, nes centrinė e, valdžios įstaigos turės surinkti uh, ataskaitas iš apskričių, iš regiono ir tada parengti tik tai bendrą ataskaitą. Aš manau, kad e, greičiausiai reikės e, šiek tiek e, pastumti šią datą ir galbūt iki dabartinės balandžio 30 dienos atidėti tą terminą. Europos komisija numato galimybę suteikti papildomų nuostatų arba kai kurių šių atsisakyti, ypač įgyvendinimo dalyje apie tai kalbama. Nereikėtų pamiršti, jog reikia atsižvelgti į kai kurių valstybių narių specifines ekonominės sąlygas ir poreikius. Jie turi būti įvertinti greta minimalios išlaidų sumos. Taigi, šiuos e, skirtingus elementus aš išskiriu kaip reikalaujančius papildomo dėmesio E, Žemės ūkio komitete svarstant šį pasiūlymą, manau, kad e, tai turime aptarti su skirtingais gomis kolegomis ir turime parengti koordinuotą poziciją. Dėkuoju, dabar e, klausiu komisijos, ar norėtų pasakyti. Prašau, žodis ponui Van Gioten iš Dėgyje Sanko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad jūs. Uh, iš karto ėmėtės šio pasiūlymo, mes tai labai vertiname, nes e, manome, jog labai svarbu būtų e, kuo skubiau patvirtinti šį dokumentą. Tai yra, būtų gerai, jeigu tai būtų padaryta iki šių metų pabaigos. Pranešėja jau paaiškino, kad šis pasiūlymos e, pakeis kelis dabar galiojančius teisės aktus, siekiant supaprastinti dabar galiojančias nuostatas. Uh, tam, kad valstybės narės galėtų jas geriau taikyti, o komisija galėtų geriau atlikti savo priežiūros darbą. Mes čia kalbame apie maisto saugą ir pašarų saugą, kalbame apie lygų likvidavimą, kai kurių endeminių lygų likvidavimas, prisiminėm, kas vyko Italijoje. Kalbame ir apie taloninių laboratorijų uh, E, tinklo sukūrimą. Tai galėtų būti laboratorijos, kurios tirs e, genetiškai modifikuotų organizmų e, buvimą auguluose. Pavyzdžiui, buvo nuspręsta sukurti gyvūnų gerovės etalonin, vertinimo etaloninę laboratoriją. Taigi, šiame dokumente kalbama apie klausimus susijusius su maisto pašarų saugą. Biudžetas. Pranešėjai minėjo, jog finansavimas buvo sumažintas, tačiau iš tikrųjų yra kitaip. Biudžetas lieka toks pat, kaip, kaip ir buvo anksčiau. Maždaug 270 milijonų eurų. Štai tokį biudžetą turėjome šiemet ir turėsime kitais metais. Taigi biudžetas nėra mažinamas. Tačiau dėl tuberkuliozės ir kitų lygų plitimo Europoje mums gali, gali reikėti, dėl to, kad tokių lygų mažėja Europos Sąjungoje, de, gali atsirasti šiokių tokių koregavimų, tačiau iš esmės biudžetas nėra mažinamas ir jis tiesudaro 1,8 milijardo eurų siūlomam programavimo laikotarpiai. Jums tikriausiai yra žinoma, kad prieš vasaros atostogas buvo svarstamas žemės ūkių skirtas biudžetas Ir dėja, agri tekste neliko e, e, mūsų pasiūlymų, tačiau žemės ūkį atsakingas komisaras labai aiškiai pasakė, kodėl daugiametėje finansinėje programoje surado ketvirtasis E punktas ir jis iš esmės atspindi mūsų penktai, penktojo punkto A dalį. Kartais mes susidurėme su rimtomis krizėmis, jūs prisiminat tai, kas įvyko ir Jungtinėje karalystėje, ir Mėlynojo liežuvio e, protruk, lygos protrukį. Ir tokiamis aplinkybėmis mums paprastai neužtenka mums skirto finansavimo ir todėl mes prašome, jog išskirtinėmis aplinkybėmis sveikatos generaliniam direktoratui būtų leista naudotis e, tam tikrų rezervų. Taip pat buvo minėti ir įvairūs terminai. Jūs minėjote kovą ir balandį. Ir šitą, be jo, ponė Liubrau minėjo ir uh, rodiklius. Šiek tiek mažiau nei 200 milijonų eurų yra išleidžiame kasmet e, padedam asmens narėms e, likviduoti įvairias ligas ir todėl šias lėšas reikia naudoti labai veiksmingai ir galime jas skirti tiek ir mums reikia todėl gerų rodiklių, bet kartais reikia ir padėti valstybėms narėms. Mes norime, kad e, kitais metais vykdomos programos būtų renta, e, e, veiksmingos ekonominių požiūrių. Ir mūsų pasiūlyme yra nurodytas kovas. Tačiau čia nėra dirbdėjo skirtumo tol, kol bent jau programos veiksmingumas yra nustatytas laiku. Toliau Komisija nori mažinti administracinę naštą ir pagal, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą nenumatyta kofinansuoti, taikyti finansavimo programoms, kurios kainuoja mažiau nei 50 tūkstančių eurų. Tačiau mes suprantame, kad jūs parlamente rūpinatės. Uh, mažomis valstybėmis narėmis, kur gyvendinamos programos gali būti tikrai labai nedidelės, jos, jų bendravertė gali būti mažesnė nei 50 tūkstančių eurų. Ir mes galime e, čia parodyti lankstumą, galime svarstyti šį klausimą. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad būtų gerai, jei parlamentas galėtų šitą dokumentą e, baigti svarstyti ir jį patvirtinti kuo skubiau. Dėkuoju komisijai, dabar steiksiu žodį kolegai Lebrun. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas. Pone Perės iš esmės kalbėjo apie tai, apie ką mes, e, apie tos dalykus, apie kuriuos ir aš mašiau, taip kaip pasižymėjau. Uh, Komisija kalbėjo apie terminus ir apie maksimalę e, dotacijos ribą. Jei aš gerai supratau, jūs norite pasakyti, kad e, bendras e, projektų, kurių vertė yra mažesnė nei 50 tūkstančių eurų kiekis yra toks menkas, kad reikia nustatyti šį, šią, maksimą, šią ribą. Bet iš tikrųjų yra kitaip. Nes kam mums reikalinga ši suma, šis apribojimas, jeigu iš tikrųjų jos poveikis bus toks menkas. Todėl lygų sąrašai, ponia Perės pasakė labai gerų pastabų apie šios sąrašus. Ir krizėms skirtas rezervas komisija jau minėjo, kad būtent dėl e, mūsų e, intervencijų mažėja galimybė, kad krizės kartosis ateityje, tačiau mes e, pastebėme, jog kad gyvūnų lygų uh, skaičius mažėja, tačiau augalų sirgamumas didėja ir todėl reikėtų imtis veiksmų kuo skubiau, bet to reikėtų pasiruošti ateičiai ir uh, surasti tinkamą pusiausvyrą tarp taikomų priemonių veiksmingumo ir to, kaip galima būtų realiai pagerinti augalų sveikatą. Dėkuoju Jums už Jūsų pastabas ir mes dar sugrįšime prie šio dokumento vėliau, po to, kai aš, aš analizuosiu Jūsų patikius pasiūlymus. Dėkuoju ir būtent šio pasakymu baigiame komitetų darbą šiandieną. Norėčiau pasakyti, kad 17 spalio bus patvirtintas šis dokumentas e, Pakeitimus reikėtų siūsti iki spalio 28 dienos. Norėčiau padėkoti visiems už darbą ir mm, norėčiau pasakyti, kad toliau bus koordinatorių posėdis, taigi dabar darome 10-15 minučių e, pertraukos e, ir dėkuoju visiems.